demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų atveju. Maksimaliai diskusija truks valandą pagal darbo tvarkos taisyklių 135 klausimą. Pagal darbo tvarkę pirmiausia diskutuosime dėl įstatymo dėl šventvagystės Pakistane. Žodis rezoliucijos autoriams. Ponas Tano, pirmiausia, minutė. E, Pakistano įstatymas dėl šventagystės numato įkalinimą iki gyvos galvos ar e, E, mirties bausmę tiems, kurie pasisako prieš islamą, bet e, šis įstatymas e, pirmiausia skiriamas šijitams, krikščionims, amadie, musulmonams ir hindi religijos išpažinėjams. Matome, kad daug bylų nagrinėjama pirmos instancijos teismuose ir žmonių, kurie kaltinami švent vagystę kenčia nuo grasinimų, nuo e, linčio teismo, minios teismo. Reikia užtikrinti, kad bus Pakistane gerbimos pagrindinės teisės, tą turi užtikrinti vyriausybė ir mes turime toliau raginti valdžią e, siekti laikytis konstitucijos Pakistano ir tarptautinių šiuolaikiškų standartų ir užtikrinti visų e, žmonių, visų piliečių Pakistano uh, teisių, įskaitant pažeidžiamas grupės moterų, vaikų teisės. E, mes, e, mano frakcija, ragina atšaukti tokius įstatymus, kurie skleidžia ir kursto baimę. Dėkui dabar, ponas Koravo. Dėkuoju, pirmininkė. Savo kalboje 47 e, metų rūpjūčio 19 dieną. Ali Džina, pirmasis Pakistano prezidentas, e, konstatavo lygybės principą visiems Pakistane. Pakistaniečiai turi turėti teisę e, melstis, e, kokioj, norėtų, kokioj tik norėtų šventovėje religija turėtų būti atskirta nuo valstybės reikalų. Asija Bibi yra tik tai viena iš e, Pakistano šventagystės įstatymo aukų. Kiekvieną kartą, kai šis įstatymas pritaikomas, matome, kad smurtas auga geometrinė progresija. Turime užtikrinti, kad Pakistane pilnai bus ginamos visų piliečių teisės. Ir ko gero, mums reikia atšaukti arba sustabdyti BLS plus sistemos taikymą. Panas Wiedenholzer. Europai Pakistanas yra svarbus partneris, todėl ypač svarbu, kad e, ten nebūtų varžomas žmogaus teisės. Tačiau matome vis daugiau ir daugiau tų teisių pažeidimo atveju, ypač kai kalbama apie šventvagystės įstatymų taikymą. Žmonės e, nuteisiami ilgiems metams kalėti arba jiems uždedamos didžiulės baudos. Religijos laisvė Pakistane neturi būti sistemiškai užpuldinėjama dėl tų vadinamųjų įstatymų. Tai mums tiesiog nepriimtina. Pakistanui reikia priminti, kad e, šiame kontekste mes vis dažniau matome linčio teismo pasireiškimų. To neturėtų būti, mums reikia įstatymų e, viršenybės. Pone Veržan. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kultūrinis relativizmas vis labiau pasireiškia Europos parlamente, dėl to labai gaila. Taip, krikščionys patiria diskriminaciją Pakistane, tačiau ne jie vieni. E, Induistai, amedistai, sufistai, šyitai ir net sunitai, jeigu jie pasisako už religinę toleranciją, taip pat kenčia nuo diskriminacijos. E, Apostazija ir šventvagystė laikomos mirtinomis nuodėmėmis Pakistane. E, prieš to žmonės nukreipiamios įvairios atakos, puolimai, jie patiria didžiulę priespaudą ir manyčiau, kad visa tai turi baigtis, tas smurtas turi baigtis ir tie, kurie tą smurtą propaguoja, turėtų atsakyti už savo veiksmus. Būtina panaikinti mirties bausmę, būtina taip pat įgyvendinti religinių ir politinių klausimų atskirimą vienus nuo kitų. Religinė apykanta yra siaubingas dalykas, ypač kai tai pasitelkiama politiniams tikslams siekti. E, fundamentalistai siekia, kad vėl būtų gražinta šariato įstatymas, tai nepriimtina. Mes manome, kad ši rezoliucija netitinka esamų tikslų, todėl mes jai nepritarsime. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Čeransova tuo tarpu atvyko į salę ir jai suteiksiu žodį. Gerbiamas pirmininkė, nepraėjo nei metų nuo to, kai mes patvirtinome rezoliuciją šiuo klausimu ir dar kartą matome, kokių baisių įvykių įvyko susijusių su tais įstatymais. Tai yra tragiškas dalykas. Kaip Pakistanas gali kalbėti apie teisinę valstybę? Ir e, kai e, už e, kaltinimus, kuriuos sunku įrodyti, žmonės teisiami miriop arba kalinami gyvos gal, galvos. Kaip gali religinės mažmos jaustis saugios namuose, kai mato, kad žmonės yra sumušami ir gyvi sudeginami? Uh, Netgi e, tie e, politikai, kurie pasisako prieš tokius įstatymus, rizikuoja savo gyvybę. Mes matome, kad nepagerėjo padėtis ir atėjo laikas Pakistanui pradėti gyvendinti prievalės susijusias su žmogaus teisėmis, taip pat konstitucinės prievalės piliečiams juos apsaugoti, ar jie būtų krikščionys, musulmonai, hinduistai ar ateistai. Dėkuoju. Ponas Lenars, paskutinis iš autorių. Ačiū. Aš labai vertinu tai, kad turime galimybę kalbėti apie šį klausimą, e, kalbėti apie e, rezoliuciją. Mes kalbėjome visai neseniai apie Aziją Bibi ir žinau, kad daug e, kam iš kolegų labai rūpi šis klausimas šventvagystės įstatymai Pakistane. E, reikia užtikrinti e, tikėjimo e, požiūrių laisvę, bet tą įtvirtinti darosi vis sunkiau. Mes praeitą mėnesį kalbėjome apie Aziją Bibi, bet ir kiti žmonės yra nuteisti miriop, kaip ir ji. Mes turime raginti Pakistano valdžią atšaukti tokius įstatymus nepežyti, bet atšaukti. Ir ES turi e, siūsti stiprų signalą. Aš raginu komisiją išorės veiksmų tarnybą pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad galėtų spausti Pakistano valdžią ir reikalauti, kad ji e, pakeistų e, dabartinę praktiką. Ačiū. Dėkuoju. Kiti kalbėtojai frakcijų atstovai EPP vardu ponas Svoboda vienai minutėjai. Pirmininkė, kolegos. E, rezoliucija dėl religinių e, laisvių e, apsaugos gali reikšti pozityvių rezultatų. Liepos mėnesį mes patvirtiname rezoliuciją apie Miriam Ibrahim iš Sudano, kuri buvo nuteista mirio, bet po rezoliucijos ji buvo išteisinta Žinome, kad Pakistano krikščionė Sebibi taip pat yra nuteista e, mirti, kaip ir daug kitų žmonių, pagal šventvagystės įstatymą. Raginame ES pareigūnus kreiptis į Pakistano prezidentą, kad e, būtų steigta malonė ACIPB, nes toks būtų lengviausias būdas uh, ją išlaisvinti, o kai ji bus laisva, tada reikėtų, kad mūsų pareigūnai peržiūrėtų vystomąją pagalbą e, ir kitą pagalbą teikiamą Pakistanui. Pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms yra viena iš pagrindinių sąlygų, pagal kurias ES teikia vystomąją pagalbą ir e, numato priekybos negatas. Sudano atveju tai pasiteisino. Kardalbasu. Dėkoju, norėčiau paklausti, ar priimtumėte pono Bašyr klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą. Priimate klausimą? Taip, tai tada žodis ponui Bašyr. Bandykite suformuluoti per 30 sekundžių. Mano klausimas toks. Ar šiame parlamente mes svarstame krikščionių, teises atskirdami jas nuo musulmonų. E, ginkime visus žmonės, kurie kenčia nuo tų švent, šventvagystės įstatymų, ne prieš pastatykime krikščionybės ir musulmonystės. E, esame čia tam, kad gintume visus žmonės, visų religinių įsitikinimų, ne vien tik tai krikščionis. Žinoma, Jeigu pažiūrėsime į statistiką, tai iš tikrųjų daugiausia nuo šventvagystės įstatymų nukenčia būtent musulmonai. Ir mes, žinoma, kovojame už visų teisės. Pone Jekonsarį. Dėkoju. Pakistanas yra labai svarbi valstybė partnerė Europos Sąjungai, kaip sakė ką tik kolega. Būtent dėl to kartu su kolegomis, su partneriais reikia kalbėti labai atviriai. Mes labai aiškiai turime pasakyti mūsų bičiuliams Pakistane, panaikinkit šitą įstatymą dėl šventvagystės, nes jis skatina priespaudą, diskriminaciją ir viešą pažeminimą. E, tai yra susijęs su krikščionimis ir kitomis religinėmis bendruomenėmis bei mažumomis nuo to kenčia musulmonai be abejo. E, Pakistano administracijai nepavyko iki šiol atlikti jiems tenkačios užduoties. Jungtinės tautos, Europos parlamentas, tarptautinės įvairios organizacijos e, nekarta jau reikalavo e, spręsti šią padėtį. Būtina surasti tos problemos šaknis, paklausti, iš kur kyla tiek neteisybės. Mes norėtume, kad ES diskutuotų labai atvirai apie šias problemas. Reikėtų kelti klausimą apie tai, kaip įstatymai dėl šventvagystės pasiekė Pakistane tokį statusą. Dėkoju. Ponios Fotyga nėra, sako pirmininkas, bent jau jūs nematau. Tad žodį suteiksiu kolegai Marinijoj Pinto. Minutė, prašau. Ponas Marinių Pintų irgi netėjo posėdžių salę, tad tęsime. Toliau žodis Uso pirmųjį. Prašau, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėt, norime ginti pasaulietiškumą, atskirimą religijos nuo valstybės, tuo būdu suteikiant apsaugą visoms religijoms. Būtent dėl to Mes esame prieš šiuos įstatymus dėl šventvagystės, nes tai pažengčia žmogaus teisų tartutinę konvenciją. Būtent dėl to turime pareikalauti Pakistano vyriausybę pateikti įstatymo projektą tam, kad e, būtų galima užtikrinti pagarbą tarptautinės teisės normom. Filietinės ir politinės teisės turi būti gyvendinamos, turi būti paskelbtas mirties bausmės vykdymo moratoriumas. Tačiau nereikia manyti, kad religinis ekstremizmas yra susijęs tik su vakarų kišimus į šios valstybės reikalus. E, ek, pavyzdžiui, e, šalies destabilizavimas, e, neteisminiai neteisminiai žudimai arba nepilotuojamų lėktuvų smūgiai taip pat skatina tą ekstremizmą. Pone Džin Lambert, minutė, prašau. Dėkuoju, pane pirmininkė, aš kalbu kaip parlamento delegacijos e, pietryčių e, Azijos šalims e, pirmininkė. Džiaugiuosi. E, nu, galėdama pasakyti, kad kai mes nuvykstame į tą šalis, e, visada keliame šiuos klausimus. Manau, kad e, Pakistanas suvokia, kad e, yra poreikis keistis. Tai svarbu ne tik tai mažumoms, bet ir kitiems žmonėms. Žmonės neturi būti kaltinami be teismo, negali jiems būti pateikiami kaltinimai, jiems nedalyvaujant ir ne, negalint jų užginčyti. Bet Labai svarbu, kad tie žmonės, kurie būtent siekia tokių pokyčių visada, praktiškai rizikuoja savo gyvybę. Nežinau, kiek iš mūsų išdrįstų taip elgtis. Pakistane reikia pakeisti situaciją, kad pokyčiai būtų įmanomi. Todėl turime remti visuotinį švietimą, kuris nedaro žalos islamui, bet pakerta galės tų, kurie nori šiuos dalykus panaudoti savo tikslais. Yra dvi mėlynos kortelės, pono Karim ir pono Tanoko. Ar sutiktumėte atsakyti į jų klausimus? Taigi pirmiausia žodis ponui Karim. Pane pirmininkė, privalau pasakyti, kad Esu dėkingas Jums, e, ponė Lambert, iš tikrųjų e, vadovauja mūsų delegacijai. E, eina kalba ten apie tam tikras BLS plus taisyklės. Ar nevertėtų pagalvoti, kaip tikslingiau tas taisyklės taikyti? Svarbu suvokti, kad dabar Pakistano valdžia E, pradėjo kreipti dėmesį į išreiškiamą susirūpinimą. Ar sutiktumėte, kad Pakistanui reikia mūsų paramos, kad e, e, valdžia ten galėtų išspręsti tą problemą? Verčiau būtų elgtis taip, negu kad priminėti vieną rezoliuciją po kitos. Pone Tanukai, jūs turite palaukti, kol pone Lambert atsakys į užduotą pirmąjį klausimą, tada galėsite paklausti jūs. Dėkuoju iš klausimą. Aš e, manau, kad yra akivaizdu, kad mums reikia laikytis ES taisyklių e, dėl to, kaip mes e, įgyvendiname paramos ir prekybos politiką. Čia turime laikytis nuoseklaus požiūrio savo veiksmuose. Ir BLS mechanizmas čia yra svarbus. Aš manau, kad e, atlikti atlikti suėmimai yra geras signalas iš Pakistano valdžios pusės, Mes ir toliau turime su pakistaniečiais dirbti drauge, e, skatindami pokyčius, tačiau ne ta prasme, kad reikia atsisakyti sutartus taisyklių. Ponas Tanuk, e, ponė Lambert, ir aš norėčiau pritarti kolegai Karim e, dėl vadinamosios scorecard ir suėmimų. Bet grįždamas prie pono Bašyro ankstesnio pasisakymo, kai jis sudarė įspūdį, kad mes čia stengiamės apsaugoti krikščionis, užmirždami musulmonus. Bet statistika rodo, kad e, nuo to kenčia ir musulmonų bendruomenės, Amadija, šiitai, taip pat ir krikščionių bendruomenės. Tai čia nieko bendro su krikščionybė. Eina kalba apie išpolius prieš mažumas. Ar jūs sutiktumėte su tokiu pareiškimu? Dėkoju. Aš e, nesakyčiau, kad esu ekspertė šiais klausimais, bet e, kai žiūrime apie e, tuos išpolius, tai iš tikrųjų jie nukreipti prieš visą spektrą, musulmonų visą spektrą, spektrą E, mažumų. Kai kurios iš motivacijų yra politinės, kai kurios e, asmeninių e, santykių aiškinimasis, bet nereikia viso to pateikti, tarsi tai būtų antiislaminė darbo tvarkė, nes jeigu taip elgsimės, tai tikrai užtikrinsime, kad reformų nebus. Dėkui, dabar steiksiu žodį poniai Kastaldo. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė sąlygų taikomumas yra labai svarbus dalykas, bet e, dažnai pažeidinėjimas tas principas. Mes nesame nuoseklus ES nuo šių metų sausio pirmos dienos e, bendrųjų preferencijų sistema plus, tai yra e, lengvesnis patekimas į mūsų rinką besivystančiam šalims įsigaliojo ir 27 tarptautinės, taip, ta, tarp, tarptautinės konvencijos galioja šioje srityje, įskaitant konvenciją dėl geros valdysenos. E, dėl e, civilinių ir politinių teisių taip pat e, egzistuoja dokumentas. Bet matome, kad Pakistane žmonės baudžiami mirtimi ar įkalinimu gyvos galvos. Mes e, galbūt matome vis pasikartojančias krizės, o pasirinkimas, kurį darome, gali pakengti mūsų autoritetui. Mes nesame nuoseklus ir tai yra problema. Labai ačiū. Ponas Bašir nori pateikti Jums klausimą. Ar sutiksite atsakyti? E, Dabar suteiksiu žodį ponui Bašir, kuris paklaus. Bet jūs jau, kadangi e, kėlėte e, mėlyną kortelę keletą kartų, tai bus paskutinis kartas, kai jums suteikiu žodį pagal šią procedūrą, ponė Bašir. Ar kolega ponas Kastelo sutinka su tuo, kad daug nusikaltimų įvykdoma ypač trečiajame pasaulyje ir Pakistane dėl skurdo? Ar teisinga bausti šalį ir tokiu būdu dar labiau nuskurdinti žmonės, e, kai bandoma užsigrobti žemę, e, pakengti kaimynams, Aš manau, kad neteisinga bausti žmonės taip ir dar e, skurdą didesnį sukelti. Ačiū, kolega. Pirmininkė, jūs puikiai žinote, kad aš esu vienas iš tų, kurie smerkia pažeidimus visuomet, bet taip pat pasisakau už religijos ir minties laisvę ir nuoširdžiai tikiu, kad ES gali palaikyti gerus komercinius prekybos ryšius su Pakistanu. Manau, kad turime pasakyti savo draugams, jog mes norime padėti šalims vystytis, bet reikia užtikrinti ir kažkokią grašinį e, grįžtamą ryšį ir e, reikia užtikrinti e, žodžio, religijos laisvę. Daugiau už daugiau tokį principą turime taikyti. Ačiū dabar. E, kviečiu pono e, Buonano Gianluca. Vienai minutėjai. Kalbės kolega Buonano. Dėkoju. Pakistano klausimas yra akivaizdžiai labai aktualus. Europa padeda Pakistanui, tuo tarpu Pakistanas e, greuna mūsų mažas ir vidutinės įmonės, ypač daug atvejų tokių buvo Italijoje. Buvo sudeginti du krikščionis Tačiau apsimetame, kad nieko nevyksta, sakome, na štai jūs esate prieš Rusiją, tačiau man atrodo, mes turime pagaliau pabusti. Mano pozicija e, būtų tokia, kad jis paimkime Kataineną ir Junkerį ir nusiųskime jūs į Pakistaną apsidairyti. Ir tuomet Europa galės iš tikrųjų kalbėti apie galbūt pasikeitimus, kaip ponas Junkeris sako, kad bus E, padaryta galbūt mažiau negu pasakėte, aš matau, kad e, niekas neveikia, laikas pabusti. Koks kok čia dar Pakistanas, kodėl mes apie jį kalbam šiandien, pas mus netvarka. Dėkoju. Aš nekomentuosiu. Ponas Adaktuson, minutė, prašau. Herr talman, Pakistan. Pone pirmininkė, Pakistanas yra iš, viena iš tų šalių, kur krikščionims sunkiausia. E, šventagystės įstatymas turėjo dramatiškų pasiekmių daugelį religinių bendruomenių. Kal, užtenka kaltinimų šventvagystę, kad jau būtum nuteistas miriop. Taip ir atsitiko lapkričio 7 dieną Pakistano rytuose. Kaltinimai Šama Bibi ir Šebach Masih e, buvo pateikti, paskui vyko viešas linčas ir tie žmonės buvo sudeginti tuo tarpu, kai deginami jie dar buvo gyvi. Manau, kad mes, ponė pirmininkė, ir kiti turi spausti Pakistaną, kad ten būtų laikomas žmogaus teisų principų. Daug kas abejoja, kada to galima pasiekti, bet spaudimas reikalingas. Būtina e, spausti Pakistano vadovus ir priversti juos laikytis pagarbos religiniai laisviai. Būtina, kad lapkričio 7-osios įvykiai daugiau nepasikartotų. Dėkui. Pane Gomeš, aš buvau delegacijos, kur vyko į Pakistaną, narė Europos parlamente. Buvo įsipareigota tuomet taikyti mirties bausmės taikymo moratoriumą ir užtikrinti religinę laisvę. Tai buvo sąlyga, kad Pakistanui būtų suteiktas naujas G plus statusas. Tačiau, kaip matome, e, čia kad Pakistanui būtų pritaikytas muito lengvatų plus statusas. Ir matome, kad dabar daug ką reikia taisyti. Buvo priimtas įstatymas, matome, kad jis riboja religinę laisvę ir musulmonai, šijitai, krikščionys, sunitai ir piliečiai apskritai e, kenčia. Tai reiškia, kad Pakistanas žengia atgal civilizacijos vystimosi grandinėje kalbama apie kovą su terorizmu ir tuo prisidengiant tiesiog paminamos pilietinės laisvės. E, Nasras Šarif turi gauti labai aiškų signalą. Būtina, kad e, Pakistane būtų kovojama už laisvę ir demokratiją bei teisinę valstybę. Ačiū. Ar priimtumėte Milinos kortelės klausimą? Ponas Kan nori paklausti. Dėkui, ponė pirininkė. Štai kokį klausimą norėčiau užduoti. Ar sutiktumėte, kad kai kurie šiame parlamente yra prašę BLS plus susitarimo užšaldimo? E, tuo pat metu sako, kad norėtų pokyčių. Jeigu norime pokyčių ir norime apsaugoti tas aukas, mes turime dirbti su Pakistanu ir bendradarbiauti. E, Mano nuomonė reikia siekti, kad šventvagystės įstatymai būtų atšaukti, nes jie aiškiai kertasi su žmogaus teisėmis. Ir tai yra susiję su BLS plus sistema. Ehm, šiuo etapu BLS plus e, atšaukimas galbūt e, ir nebūtų teigiamas e, veiksmas, bet tarp įvairių priemonių tokios galimybės nereikia E, užmiršti, atidėti į šoną. Mes e, Žinome, kad yra tam tikros įtakos, pavyzdžiui, iš Saudo Arabijos, e, kuri nulėmė tai, kad ne tik krikščionių, bet ir musulmonų teisės yra pažydinėjimas. Dabar žodis pono iš Krypek. Dėkuoju, pirmininkė. Ponės ir ponai, įsivaizduokite, kad Pakistane nubaudžia jūsų seserį. E, pasmerkė ją miriop ir jūs nieko padaryti negalite. Sakysime, Aza Bibijai e, apkaltinta e, šventvagystę e, ji buvo nuteista miriop, sumušta, įmesta į kalėjimą. E, mes e, turime padaryti viską, kad išgelbėtume penkių vaikų motiną, kuri nubausta už tai, kad ji bandė savo bendrapiliečiams padėti. E, mes žinome ir kitų atvejų, kai krikščionys buvo persekiojami ir baudžiami ir žinome tai iš savo patirties. E, dabar yra pakankamai daug kitų šalių, e, kurios nesuteikia savo piliečiams e, laisvės. Turime sustabdyti tą neracionalų šventogystės įstatymo taikymą. Dabar žodis Marinio Pinto, viena minutė. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai, jokia religija neįmanoma pateisinti barbariškumo ir laukiniško elgesio. Religiją negalima pateisinti tuo, kad e, minė užpuola krikščionių porą ir paskui juos sudegina. Jokiais religiniais įsitikinimais negalima pagrysti to, kad užmušamas Penžabo provincijos e, valdytojas ir krikščionių mažumos vadovas dėl to, kad jis pasisakė prieš įstatymą dėl šventvagystės ir pasisakė už e, visų religinių mažumų uh, laisvę. Ir nieks, jokia religija negali pateisinti tuo, kad tūkstantį žmonių nuteisiama myriop. Ir e, taip, to iškalbingiausias pavyzdys yra Azija Bibi atvejis. Jokiais religiniais įsitikinimus negalima e, pateisinti to, kad rašydama e, advokatas buvo nušautas dėl to, kad jis pasisakė prieš įstatymą dėl šventvagystės. To barbariškumo pagaliau gana laikas, kad Pakistanas taptų civilizuotų šalių na, dariu. Dėkoju. Ačiū ponui Bašir žodis minutę. Pirmininkė, aš smerkiu E, Šemos ir šes, Šemos Šesat e, nužudimą. Negalima leisti, kad minė e, teistų žudytų žmonės pasikliaudama šventvag, pasiremdama šventvagystės įstatymą. Jis tai neprimtina tarptautiniai bendruomeniai Pakistano žmonėms. Aš pakis, žinau, kad Pakistanas yra šokiruotas uh, labai pasipiknęs. Labai svarbu suprasti, kad tie įstatymai egzistavo Pakistane nuo koloninių laikų ir daugelis atvejų bylų, kurios e, yra vedamos pagal e, šį įstatymą yra prieš musulmonus. Pakistano valdžia turėtų imtis žingsnių ir užkirsti kelią e, piknaudžiavimui teisės aktais. Taip pat svarbu uh, prisiminti, kad dar niekas nebuvo nubaustas pagal tuos įstatymus. E, pradėtos e, bylos e, ne praeina griežtesnio teisinio vertinimo galutinėme etape ir taip pat reikia užtikrinti, kad žemesnio rango pareigūnai negu tyrėjai galėtų tirti tokias bylas. Dėkoju. Dabar e, Merkščio prat vienai mintai. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, lapkričio 7 dieną Pakistano krikščionė buvo nuteista miriop. Ta padarė jo šalies valdžias, motivuodama to, kad neva šį įžeidė Mahometą. Po to visos, visi apeliaciniai prašymai buvo atmesti. Ji laukia tame mirties koridoriuje aukščiausiojo Pakistano teismo sprendimo. Tai yra jos paskutinis šansas išgelbėti savo gyvybę. Norėčiau priminti kolegos, kad pagal tą juodąją knygą kur kalbam apie krikščionių gyvenimą bendrovėje, tarp 100 iki 120 milijonų krikščionių patiria persekiojimą. Kitaip tariant, milijonai žmonių rizikuoja kasdien savo gyvybę tik dėl to, kad jie tiki Kristum. Tačiau dar kartą į, į žmogaus teisų arogantišką ideologiją pagrindžia tą rezoliuciją. Būtent dėl to aš e, nepalaikysiu šios rezoliucijos. Nepalaikysiu naujo kišimosi ES, nes jos tikslas yra sumažinti kitų valstybių suverenumą, kad galėtų įteisinti oligarchijose tarnaujančios ir savo hegemoniją. Vakarų vyriausybės priešinasi Europos islamizacijai fundamentalizmo plitimui mūsų visuomenėje. Jos turi tą pirmiausia tą padaryti prieš kovodamos e, už žmogaus teisės kitur. Europa tik priėmusi tinkamai savo krikščionišką tapatybę galės padėti ažiebybį tinkamai, bet pirmiausia svarbu išsispręsti savo problemas pas save. Dėkoju. În ceea ce privește procedura CHDI, avem 10. Dėl spontaniškų pasisakymų 10 kolegų nori pasisakyti, dauguma e, iš jų stovauja EPP frakcijai. Esu nusprendęs suteikti žodį visiems kolegoms, bet paprašyti jų kalbėti neilgiau kaip vieną minutę. Taigi kiekvienas turės galimybę pasisakyti. Dabar ponas Šogor. Dėkoju, pirmininkė kaip ir e, dėl kitų mažumų, Pakistane krikščionis nukenčia e, nuo tokių įstatymų. E, psichiškai nesveiki žmonės taip pat yra baudžiami, bet tai rodo, kaip Pakistanas gina pažydžiamiausius visuomenės narius. Šventvagystės įstatymai pažeidinėja tarptautinių civilinių ir politinių uh, teisų paktą, kurį turi mm, ratifikuoti, pat pritaikyti savo Pakistanas, jeigu jis nori toliau e, deramai bendrauti su Europos Sąjunga. Reikėtų, kad e, šventvakystės įstatymai būtų keičiami ir atšaukiami. Išorės veiksmų tarnyba turėtų to reikalauti bendraudama su Pakistanu. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Nikola Kaputo. Ačiū pirmininkė. Pakistanas yra vienintelė musulmoniška šalis, kurioje e, nuo 90 metų toks įstatymas dėl šventvagystės galioja. Ir maždaug 70 žmonių buvo e, nubausta miriop e, dėl šariato teisės pažeidimų, taip pat buvo imtasi priemonių prieš krikščionis. Lahoro aukščiausiasis teismas nuteisė miriop Asiją BB. Mes išreiškėme savo pasipiktinimą dėl to taip pat kalba dėl to, kad e, du žmonės buvo sudeginti gaujos, tie yra keturių vaikų tėvai. Bet ES turi užtikrinti, kad būtų įmamasi deramų žingsnių ir toks, tas įstatymas būtų atšauktas reikia siekti, kad Islababado vyriausybė taikytų mirties bausmį moratoriumą. Nepakanka paprasčiausiai piktintis, reikia padėti religinėms bendruomenėms E, savo veiksmais reikalauti, kad Pakistanas laikytųsi savo e, įsipareigojimų dėl žodžio ir religijos laisvės. Saja kuvantų. Dabar žodis ponui Vandalen. Vieną minutę. Pirmininkė. Šiandien Europos parlamentas visai teisingai e, pasisako prieš šventvagystės įstatymą. E, Mes esame teisūs, e, nes Azija Bivy laukia mirties nuosprendžio. E, mes žinome, kad e, Lahoro teisme procesas vyksta skubos tvarka. Tuo metu šventvagystės įstatymas išplito mes teisūs apie tai diskutuodami dėl to, kad tai kertasi su žmogaus teisų konvencija, kurią Pakistanas yra ratifikavęs. E, tai taip pat yra susijęs su BLS įsipareigojimais. Komisijos narėm Austriams turėtų išsiaiškinti, e, kokie yra reikalai dėl BLS Žodis dabar poniai Rašyda Dati. Merci, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Daug kas jau buvo pasakyta, pritariu savo kolegų žodžiams, nes Pasirašydami šią rezoliuciją mes norime pasiūsti aišku paramos signalą ACVB ir taip pat signalą Pakistano administracijai, kad būtų panaikintas įstatymas dėl šventvagystės ir kad būtų išgelbėta šios moters gyvybė. Visas tas patiriamas persiekiojimas tų žmonių, kurie e, tik tiki dievų, yra neprimtinas. Mūsų Europos parlamentas čia turi prisimti jam tenkančią atsakomybę ginti religijos laisvę ir kad ir kokia be būtų religija būtina e, padėti žmonėms. Tai čia šį mano žodžią reikia skirti ponui Šoprat. Būtina, kad atsižvelgiami į savo istoriją, į savo identitetą, žinotume, e, kad mūsų šaknis yra krikščionybė. Jeigu 150 milijonų persiekimų pasaulyje neginsime, tai kas tą darys mūsų vietoje, kas juos gins? Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis ponui Jurek Marek. Pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos, e, šiandien mes kalbame apie atskirus atvejus, apie Asiją Bibijį, apie e, kitus e, atvejus. Asija Bibijį ilgus metus laukia mirties bausmės. E, Lenkijos vienas iš regionų, taip pat ir Paryžiaus meras, yra Pakistanui pasiūlęs, kad yra pasiruošę priimti Asiją Bibį gydimui. Aš manau, kad e, ponia e, Mogarinį, e, mūsų aukštoji įgaliotinė, turėtų pareikšti paramą tam, kad moteris būtų išlaisvinta iš kalėjimo. E, mes e, savo partneriams, musulmonams e, turime labai aiškiai pasakyti, Europoje ne vienas musulmonas dėl jų religijos nėra persekiojamas. Tie patys principai todėl turėtų būti taikomi ir jų valstybėse. Pone Marijana Petir. Krščiankytė Maitsi Peterodė. Dėkui. Mes norėtume, kad e, Pakistano valdžia atšauktų Azija Bibi nuosprendį. Ji kalino 2009 metų dėl to, kad yra neteisingai apkaltinta šventvagystė. Taip pat e, mes e, žinome, kad Šababibi Šapes Mesi buvo nužudyti Pakistane, apkaltinti minios, kad jie degino Korano puslapius, po to jie buvo užpulti ir gyvi sudeginti. Mes turime užtikrinti žmogaus teisės, tame tarpe ir religij, teisė į religijos laisvę. Pakistanas yra svarbi valstybė savo regione ir turėtų būti pavyzdys žmogaus teisų srityje kitoms valstybėms. Sėdas Karimas, ačiū pirmininkė. Aš labai didžiuojuosi tuo, kad mes uh, taip diskutuojame šioje salėje. Dar kartą uh, Prisiminkime jo šventenybę popiežių, kuris kalbėjo už vakar. Jisai aiškiai pasakė, kad Europa nesilaiko visų savo vertybių tvirtai ir Tai mes matome šiandieną. Daug iš mūsų kolegų galbūt to nežino, bet iš tikrųjų Europos parlamentas ir Europos sąjunga suvaidino labai svarbų vaidmenį užtikrinant, kad Europos sąjungos pilietis būtų E, paleistas iš kalėjimo prieš keletą metų, jis buvo nuteistas mirties bausme. Taigi e, matome, kad mes turime tęsti dialogą, e, konstruktyviai dirbti ir vėl siekti tų pačių tikslų. Komisija aš galiu šiandieną pakartoti paprasčiausiai, jog yra daugybė dalykų susijusių su prekyba, su Pakistanu. E, Mes po labai griežto vertinimo suteikėme preferencijų sistemą plus Pakistanui, bet ten numatytos ir kitos sąlygos ir jas griežtai taikykime dabar kiekvienas, visi mes turime susitelkti ir e, siekti, kad patiek, pasiektume tai, jog ši gyvybė būtų išsaugota. Dabar pasisakys kitas kalbėtojas, pane Šuica. Jokia religija negali pateisinti tokių veiksmų. Mes dabar naudojame turimas priemonės, įskaitant šią rezoliuciją. Gerai, kad mes ją turime, tačiau 150 milijonų krikščionių kenčia nuo persekėjimų visame pasaulyje. Šventvagystės įstatymas Pakistane yra labai griežtas, jis rodo, kad trūksta tolerancijos. Žinome, kad du Pakistano piliečiai buvo sudeginti gyvi ir vėlgi kalbam apie Asiją Bibi, kuri buvo nuteista mirties bausme dėl to, kad ji yra krikščionė ir kad norėjo vaikams parnešti vandens. E, matome, kad pažeidinimos teisės įvairiose srityse. Aš nežinau, ar pozityvų poveikį turės mūsų veiksmai. Ponės Tyrienidės, Vystamoji pagalba yra m, mm, taip pat mūsų santykių su Pakistanu dalis. Galbūt mes turėtume peržiūrėti ją, ja, galbūt toks būtų konstruktyvus kelias. E, pone Lekaip. Dėkoju, ponė pirmininkė. Universaliųjų vertybių vardu, kurios yra nuomonės laisvės, žmogaus teisės, sąžinės laisvės, tikėjimo laisvės pagrindas, religinės tolerancijos pagrindas. Mes raginame e, Ispanijos, e, Pakistano, atsiprašau, administraciją atsisakyti įstatymo dėl šventvagystės. E, būtent šio šalies valdžia turi užtikrinti mažumų teisų gyventinimą ir religijos laisvę. Būtina, kad visos mažumos galėtų naudoti savo teisėmis, įskaitant religinės mažumas Mes, ES, turėtume reikalauti iš savo Pakistano partnerių laikytis savo prisimtų įsipareigojimų, kad laikytųsi žmogaus teisų principų. Kodėl slėptis už kažkokių šūkių? Mes žinome, kad būtent krikščionys yra viena iš labiausiai persekiojimų visuomenės grupių, iš labiausiai persekiojimų religinių mažumų. Asiebibi atvejais tą rodo labai aiškiai Būtina padaryti viską, kad ji galėtų palikti tą mirties koridorių. ES turi padaryti viską, kas įmanoma, kad ši moteris būtų išlaisvinta. Ačiū. Dabar stiksiu žodį komisijos nariui Stilianydės. Pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, kolegos, aukščiausios įgaliotinės ir vicepirmininkės e, ponios Mogherini vardu noriu pasakyti, kad e, sveikiname e, jūsų rezoliuciją dėl Pakistano šventvagystės įstatymų. ES gairėse dėl religijų laisvės ir dėl išraiškos laisvės labai aiškiai pasakyta, kad šventvagystės įstatymai gali labai neigiamai paveikti galimybę pasinaudoti žmogaus teisėmis. E, mes smerkiame šventvagystės veiksmų kriminalizavimą. Pakistane tai gali prisidėti prie asmenių konfliktų ir prie įtampos tarp atskirų religinių grupių kurstymo. E, kalinti žmonės, kurie nubausti mirties bausme, negali būti paleisti Pakistane. E, šį birželį priminėme Pakistano vyriausybei jos įsipareigavimus taikyti pilietinių ir politinių teisių konvenciją. Per oficialų vizitą į Pakistaną šiuo metu spalio mėnesį žmogaus teisės atstovas ponas Tavros Lambrinydis konkrečiai iškėlė e, piknaudžiavimo šventvagystės įstatymais e, problemą, kalbėdamas su ministrais ir politiniais vadovais. Taip pat pasmerkė tai, kad e, ponios Azija Bibi nuosprendis buvo paliktas galioti. ES žinia aiški. Lyderiai ar politiniai ar religiniai turi turėti drąsos spręsti šią problemą. E, grasinimai teisėjams ir žmogaus teisių gynėjams. Tokiais atvejais yra įprastinis dalykas. Kai kurie iš jų buvo nužudyti. Turi būti labai aišku, kad bet koks nebaudžiamumas tokių, tokiais atvejais pakerta teisės viršenybės principą ir sistemą. ES naudosis visomis tinkamomis progomis kelti šiuos klausimus kalbėdamasi su Pakistanu. BLS plus sistema yra labai svarbi gairė mūsų santykiuose su Pakistanu. Ši sistema numato labai aiškia, aiškius metodus, kaip galima būtų įgyvendinti 27 e, žmogaus teisių, darbo teisių, konvencijas. Mes šį procesą atidžiai stebime. ES ir mūsų delegacija Islabade konkrečiai ir toliau stebės Aziją Bibi bylą ir reikalaus, kad nuosprendis būtų atšauktas ir ponė Bibi būtų paleista. ES panaudos visas galimybės kelti šią problemą ir panašius klausimus susijusiais su šventvagystės įstatymais pokalbiuose su Pakistano atstovais. Aš e, pasižymėjau jūsų susidomėjimą šiuo klausimu ir patvirtinu, kad ES ir toliau dirbs su Pakistano vyriausybė, žmogaus teisų gynėjais, siekdami užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Ir e, kitų metų pradžioje įvyksantis e, aukšto lygio vizitas galės tikriausiai pasitarnauti kaip gera galimybė išreikšti mūsų susirūpinimą. Dėkuoju komisijos nariui. Esu gavęs šešis e, pasiūlymus dėl rezoliucijų šio klausimo. Diskusijos baigtos dabar, o balsuosime iškart, kai baigsime svarstyti visus klausimus. Tai yra apie 12 valandą. Kitas darbo tvarkės punktas. Karo nusikaltimais kaltinamo šešėlio byla. Suteiksiu žodį ponui Korao Ignacijo vienai minutiai.